ketvirtąją darbo tvarkos taisyklę, tekstai ir pavadinimai pateikti jums e, yra protokole šių dokumentų. E, esu e, gavęs prašymą iš EPP ir taip pat žaliųjų dėl narių dalyvavimo tarp, parlamentinė delegacija, tarp parlamentinėse delegacijose. Jų pavardės yra jums pateiktos. Jeigu niekas neprieštaraus, tai laikysime, kad šie paskirimai yra patvirtinti. Toliau pereiname prie darbų per šią sesiją. Galutinis darbo tvarkės projektas.